gerbti ir pagerbti tylos minutę šią žinomą žmogaus teisų gynėją Čečienijoje. On a demandé le minute de silence. Sí, señora Harms. Eh, al, sobre el asunto que usted acaba de mencionar. Pone Harms, e, šiuo klausimu turėčiau informuoti parlamentą, kad pirmininkas Buzekas parengė oficialų pranešimą, kurį aš paskaitysiu. Su dideliu liūdėsiu sužinojau apie tragišką Natalijos Estemirovos mirtį, kuri buvo šiandien grozna pagrobta Europos parlamento vardu norėčiau pareikšti mūsų e, užuojautą e, žuvusiosios šeimai ir draugams. Natalija Istemirova buvo žmogaus teisų aktyvistė ir vadovaujanti e, tyrinėtoja rengiant memorialą Čečenijoje. E, jai buvo įteikt, 2005 metais jai buvo įteiktas Roberto Šumano medalis Europos parlamente. Mes Europos parlamentas, vertiname jos darbą žmogaus teisų srityje, demokratinės atskaitomybės skatinėme ir teisės laikymėsi. Ir mes reikalaujame, kad Rusijos federacijos valdžia pradėtų e, visišką pilną tyrimą dėl jos mirties ir padaryti viską, kad tie, kas yra atsakingi už jos tragišką mirtį, e, susilauktų teisingumo. Europos parlamentas yra už demokratijos skatinimą, teisės viršnenybę ir žmogaus teisų gynybą, gynimą. Todėl mūsų pareiga yra paremti ir rodyti solidarumą tiems, kurie visame pasaulyje kovoja dėl tų pačių vertybių, kaip ir Natalija Stemirova. She asked for a new outside. Yes, I think. Okay, and now, Mrs. Harms. Na, o dabar ponia Harms ir parlamento vadovai pritarė ponios Harms pasiūlymui pagerbti šios e, e, žmogus teisų veikėjos atminimą tylos minutę. Bien, señorías, hemos agotado nuestro orden del día. Gerbiami parlamentarai, mūsų darbo tvarkė jau išanalizuota, baigta, ne, protokolas bus išdalintas patvirtinimui kitos e, dalinės sesijos pradžioje. Taigi skelbėme sesiją baigtą.